Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Invito... Teskime toliau, dabar bus e, balsų pasiaiškinimai ir norėčiau paraginti kitus parlamento narius, kurie neketina kalbėti, kiek man magryčiau išeiti iš salės. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste di dichiarazione. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad gavau labai daug prašymų dėl balsų pasiaiškinimo, tačiau mes galime dirbti tik tai iki 14 valandos 45 minučių, kad tarnybos galėtų pasirenkti posėdžių pradžiai nuo 15 valandos. po pasisakymų, balsų, balsų paaiškinimų e, tiems, kam, kas nebeturės galimybės pasisakyti, jie galės, noriu pasakyti, kad jie galės pateikti savo pasiaiškinimą raštu. Kas nenori dalyvauti šioje diskusijoje, prašyčiau, kiek man magryčiau šitį iš salės. Ponas Počiak, vieną minutę. Pane místo předsedo, já jsem přesvědčen o tom, že sice můj hlas zde není. To stanovisko bych rád podal. Já vítám eh, zbližování. Gerbiamas pirmininkė, žinau, kad nebus mano balsas išgirtas, bet vis tiek pasakysiu. Dėl Moldovos, suartėjimo su Moldovija, tai aš palaikiau.